pat norėčiau pasakyti, kad kartu su tarybos pirmininku pasirašiau pagal įprastą teisėkoros procedūrą remiantį 78 parlamento vidaus e, taisyklių straipsnių e, teisės aktą. Jo pavadinimas bus paskeltas šio posėdžio.